Proszę Państwa, trochę z opóźnieniem. Można powiedzieć, że mm. praėjus akademiniam ketvirčiui jau turėtume, kad ir vėluodami, pateikėme <clears throat> mūsų diskusijas, kurios taip pat e, yra akademinio pobūdžio šiandien, šiek tiek e, kitoks formatas, taigi tikiuosi, kad e, turinio prasme diskusijos bus labai naudingos, nes yra apie ką pasikalbėti. Taigi pradedame mūsų seminarą, kurį organizavo mūsų politikos skyrius <clears throat> dėl e, pirmosios BŽP reformos e, poveikio įvertinimo, teisėkuros proceso procedūros įvertinimo. <clears throat> Šis e, sustikimas vyks už durų durų ir todėl Europos parlamento politikos skyrius nustatė, kad posėdis, kuris vyktų už uždarų durų, leistų parlamento nariams ir visiems sustikimo dalyviams diskutuoti daug atviriau. Taigi visus raginame dalyvauti diskusijoje, ne tik parlamento narius. Norime, kad ta diskusija vyktų kuo įvairia pusiškiau. <clears throat> Mhm. Tyrimas buvo atliktas e, Žemės ūkio komiteto užsakymu ir jį atliko tarptautinių ekspertų grupė, siekiant įvertinti BŽUP politiką ir jos reformą. Ir tai buvo e, pirmoji reforma, kurios metu e, vadovavęs Lisabono staties nuostatomis ir parlamentas įgavo vienodas teisės su taryba. Todėl tyrimė daugiausiai dėmesio buvo skiriama įvertinti, kaip bendra žemės ūkio politika įtakoja padidėjusios Europos parlamento galios ir jo priimti sprendimai, bei kokią parlamentas darė didžiausią įtaką, kokiose žemės ūkio politikos sritise galėtume po vakar dienos vykusio sustikimo padaryti tokią pirmąją išvadą, kad vykdydami žemės ūkio politikos reformą, mes kaip parlamento nariai patyrėme truputėlį tam tikrą spaudimą ir kartais priimdavome tam tikrus pasiūlymus, sprendimus, kuriuos teikdavo komisija mums arba primesdavo netgi šiek tiek. Jeigu prisimintume savo diskusijas, tai dabar jas įvertindami retrospektyviai galime teikti, kad galbūt kartais nebūdavome pakankamai užsispyrę, e, vertinant e, praėjusią kadenciją. Atsiprašau už tą tokį asmenį komentarą, tačiau vakar e, vykusi diskusija, pokalbis su komisijos nariu man tokį įspūdį sudarė. Noriu Noriu visus e, e, padėkoti visiems Žemės ūkio komiteto nariams, kurie atliko svarbu vaidmenį reformuojant BŽUP. E, Pona Džordžą Leoną noriu čia paminėti, prisimename jo puikų pranešimą. Jis iš naujo suformulavo tam tikrus principus, tam tikras nuostatas ir manau, kad mes e, e, vėliau dėl tam krūvdinių priežasčių e, jūsų užmojus šiek tiek apkarpėme arba užgniaužėme. Ir reikia paminėti pana Kopulas Santos, kuris taip pat turėjo sustaikyti su komisijos primesta realybė. Jam buvo sunku renginti savo pranešimą derinti visus skirtingus interesus. Ir čia vėlgi asmenio pobūdžio įvertinimo pateiksiu, kad e, per tavo, per kitų, dėl tavo, dėl kitų parlamentarių pastangų žemės ūkio politikos reforma įgavo tokį žmogiškesnį veidą. Taigi noriu dabar pristatyti mūsų ekspertus, ponas Jonas Svininas ir Europos politikos studijų centro atstovas iš Belgijos. Jūs kalbėsite pirmas, taigi sveiki atvykę. Taip pat noriu pristatyti poną Kovačą. Jis yra mokslinis bendradarbis iš Budapešto Korvijaus universiteto. Taigi pirmiausia, išklausykime mūsų ekspertų, po to surinksime diskusiją. Diskusijos pradžią norėtume patikėti ponui De Castro, kaip buvusiam komiteto pirmininkui. Tad, tada išklausysime BŽP reformos metu pranešimus rengusius kolegas Žoržą Leoną, pana Koplas Santos kalbės vėliau. pas Danta, po to Nežinom, ar ponas Desas galės dalyvauti mūsų diskusijose, nes jis turėjo šiandien vykti į Berliną. O taip pat turiu paminėti, kad ponas Lavyje nedalyvaus diskusijoje, nes jis yra aplinkos komiteto pirmininkas ir dėja dėl labai svarbių įsipareigojimų kitų jis negalėjo dalyvauti mūsų seminare. Atsiprašau už tos asmenius komentarus įžangoje, bet aš taip pat jaučiuosi panašiai kaip mokslinis bendradarbis, kadangi e, Aš e, bendrabiauju su Varšuvo žemės ūkio universitetu, jo moksliniais bendradarbiais, taigi labai nekantri laukiu jūsų minčių, jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, tai niekas neprieštarauja, tai norėtume atitinkamai dabar tęsti savo diskusijas, tai prašau pono profesoriaus e, diskusijas mūsų pradėti, jeigu ko nors nepaminėjau savo įžangą, tai labai atsiprašau dėl to. Labai prašom. members of the European Parliament, dear colleagues. Uh, Mr. Chairman, thank you for introducing me. Ačiū, Dėkui, gerbėmėjai parlamento nariai, pirmininkas mane pristatė kaip ekspertą šios ryties, tačiau aš jaučiuosi šį rytą šiek tiek ne savo vietoje, kadangi šioje, šiame, šioje patalpoje yra kitų tikrai garbių ekspertų ir aš turėčiau jų klausytis, o ne pats kalbėti e, šią temą. Galiu pasakyti, jog labai daug e, dirbau e, ekonomikos, e, politikos rytyje, tačiau būtent ši konkretis rytis buvo didžiausias iššūkis mano karjerai, kadangi būtent politikų buvau paprašytas įvertinti jų pačių darbą, jų politinį darbą. Ir klausimas buvo gana sudėtingas dar ir dėl to, kad pats klausimas buvo sudėtingas ta prasme, kad mums reikėjo įvertinti unikalią patirtį, kuri reiškia, jog nėra jokių galimybių jos palyginti, nes nebuvo prieš tai buvusių penkių reformų, į kurias buvo įtrauktas parlamentas, kad mes būtume galėję palyginti šią reformą su prieš tai buvusiomis. Kitas mums iššūkius kelias dalykas buvo tai, kad nebuvo visiškai aišku, kokie tie standartai, kuriuos mes turėjome mm, palyginti Ir jeigu mūsų būtų paprašę ir paklausę, kokia yra tiesioginių išmokų prigimtis ir ar panašus dalykai, tuomet mes būtume galėję vertinti, ar, tai yra, ar jie yra gerai, ar, ar tos išmokos yra gerai ar blogai ir panašiai. Tačiau uh, E, mes politikams turėjome per keturis mėnesius atsakyti, pateikti visus atsakymus, ir, tačiau aišku reikėjo sukurti ir tam tikrą teorinį pagrindą, su, sukurti, su, sukaupti e, duomenis, juos išanalizuoti ir pateikti rezultatus. Tai yra panašiai kaip gaminant vyną, jisai e, gerėja bręsdamas ir man susidaro įspūdis, kad mes buvome greičiau šviežio alaus gamintojai, turėjome greitai viską padaryti. Ir pabaigti, e, pateikti rezultatus po labai trumpo e, brendimo laikotarpio. Turbūt mano, prie manęs prisidėjo mano kolegos, kurie dirbo sutiks su manimi, e, pasakysiu, kad mes turėjome labai daug įvairių iššūkių, kuomet reikėjo, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kokios buvo pagrindinės išmoktos pamokos ir kokios pagrindinės rekomendacijos, kurias reikėtų teikti šioje srityje. Ir mm, siekiant įveikti visus tos sunkumus, išsiaiškinti tuos dalykus, mes e, subūrėme jaunų mokslininkų komandą e, buvo stebėtojų komanda, labai, labai kompetitinga stebėtojų komanda ir mm, Mes e, rėmėmės e, visų turimų ekspertų turimą patirtimi ir žiniomis ir aš e, jums pateiksiu mūsų komandos. Čia yra mūsų komandos sudėtis ir aš tai jums norėčiau dar bendrais bruožais pateikti visą mūsų, vis, papasakoti mūsų darbo eigą. Mano kolegė iš kairės šiek tiek detaliau viską Ir, e, norėčiau, ir po to taip pat bus ir pateikti, pateikta pakeitimo analizė. Ir kitas kolega e, pakalbės apie konkrečias studijų analizę. Taigi, e, mūsų darbas tapo tikrai labai platus, labai, labai gilus ir sudėtingas, visiškai daug, daug sudėtingesnis negu mes pradžioje matėme. Aš Netrukus Jums paaiškinsiu, kokie buvo atlikti, kokios buvo parengtos e, pagrindinės ataskaitos, e, kuriomis mes rėmėmės. Ir mes, e, aišku, Jums pateiksiu ir tas mūsų išvadas ir rezultatus ir tam tikras rekomendacijas. Ir prieš, prieš pradėdamas norėčiau padėkoti keliems asmenims. Pirmiausia, politikos departamento komandai, kuri labai, su kuria buvo labai malonu dirbti. Jie mus ir labai mm, veikia labai motivuojančiai ir kartu teikia labai konstruktyvios kritikos ir prisidėjo ir techninę paramą. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidė, skyrė savo laiko interviu, interviu teikimo procese. Ir taip pat norėčiau be abejo parlamento mm, darbuotojams padėkoti, kurie turėjo e, peržiūrėti preliminarius mūsų e, mūsų preliminarias ataskaitas du kartus ir tuomet e, teikia pastabas ir pasiūlymus. Taigi be jų galutinis rezultatas būtų buvęs netoks geras. Mes e, šioje prezentacijoje bus penkios dalis ir e, mūsų pagrindinį, pirmiausia, pristatysiu metodologiją ir mūsų tikslus, taip pat mūsų vertinimo analizės principus, E, daugiau bendro pobūdžio rezultatus. Andrew Matthews kalbės apie vieną iš e, konkrečių atvejų ir tada pateiksiu bendro pobūdžio įvertinimą. Taigi trys pagrindiniai klausimai šioje studijoje buvo, kaip bendro sprendimo prieimimo procedūra paveikė 2013 e, metų bendro žemės ūkio politikos reformą, ar Europos Sąjung, parlamento rez, dėrybos kažkaip taip paveikė tą, tą procesą ir Taip pat e, dar kaip, klausimas buvo, kaip buvo galima pagerinti Europos parlamento strategiją. Ir e, buvo labai e, matoma e, ir labai ryški dinamika šio proceso. Mes matėme, kad įvairūs, ją veikia įvairūs veiksniai, tai yra vidiniai ir tarp instituciniai, išoriniai. Ir taip pat, aišku, paties Europos parlamento veiklą veikiantis faktoriai. 2013 e, metų reforma buvo svarstoma ir, ir e, tuo pat metu, kai vyko įvairiausi kiti labai svarbus dalykai pasaulyje, tai yra ekonominė finansinė krizė, e, visiškas požiūrio į maisto saugą pokytis pasaulyje. Ir prie šios reformos prisidėjo naujų, visa grupė naujų narių ir taip pat buvo priimtas sprendimas dėl būsimojo ES biudžeto ir visi tie faktoriai sukūrė e, vieną didelį e, bendrą tokią mozaiką, kuri, buvo, kuri mums reiškia papildomus iššūkius galima pasakyti, kad iš esmės nebuvo iki tol jokių tyrimų atlikta, kuriais būtų galima remtis ir nustatyti ar palyginti ir numatyti, kas dar galėtų, kas, tai kas vyko praeitie, kaip galėtų paveikti tai, kas vyks ateityje. Taigi metodologija, kurią mes rėmėmės, buvo labai, labai pragmatiška dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, dėl laiko grafiko, dėl to, mūsų jausto spaudimo, laiko spaudimo, Mes turėjome pati, atlikti įvairius e, pokalbius, interviu. Ir e, mes atlikome e, poveikio vertinimą ir taip pat prie, prist, atlikome konkrečių atvejų studijas. Tai yra, pažiūrėjau, dėl komagrin dinamikos, dėl žemės ūkio žalinimo, dėl daugiametės finansinės programos vaidmens ir taip pat dėl rinkų reguliavimo visos šios, šie konkretūs atvejai, e, šios konkre, kon, konkrečios studijos yra parengtos atskirai ir jas, su jomis galima susipažinti. Mes e, ėmėme interviu iš 34 pagrindinių e, subjektų, tai yra žmonės, kurie buvo tiesiogiai įsitraukę į dis, diskusijas dėl reformų ir tos tai interviu truko 30 minučių, nuo 30 minučių iki 2 valandų. Mes užtikrinome visišką jų anonimiškumą. E, pateiktas klausimynas buvo labai gerai parengtas. Mes e, e, E, to, tų interviu rezultatus raštu mes pateikėme e, žmonėms, iš kurių ėmėme interviu, kad būt, įsitikintume, kad tikrai nebuvo jokių nesusipratimų, nebuvo padaryta klaidų. E, Kadangi e, šie interviu buvo labai anonimiški, vis dėlto galima daryti tam tikras bendras išvadas apie tendencijas, apie, apie tai, kas juose dalyvavo, tai buvo Europos parlamento atstovai, komisijos, e, tai, tai visų trijų pagrindinių institucijų atstovai ir taip pat išorės ekspertai. Kalbant apie e, poveikio vertinimo analizę, e, mūsų pagrindiniai tikslai mūsų buvo įvertinti Europos parlamento e, teisėkuros įtaką galutiniam diskusijų dėl reformos rezultatui. Ir, ir mes galėjome remtis tikrai labai plačiu, pla, didel, dideliais, giliais duomenų šaltiniais ir aš norėčiau dabar perduoti žodį kolegai, kuris šiek tiek pasigilins į šią temą. Of... Aš trumpai norėčiau pabrėžti paskutinę e, naujausias išvadas ir šiek tiek pristatyti dar metodologiją, kurią remėmės. E, tiesioginių išmokų reglamentas EFRD, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros regla, reglamentas ir kiti reglamentai buvo nagrinėti. Taip pat buvo e, į, į duomenų, prie duomenų buvo įtraukti ir pakeitimai, kuriuos pateikė parlamentas. Analizę atlikome trims etapais. E, skaičiavom pakeitimus. E, taip pat nustatinėjom, ar tie pakeitimai patvirtinti komagri ar per plenarinę parlamento sesiją. Ir taip pat e, e, žiūrėjom, ar tas pakeitimas yra įtrauktas į pask... naujausią teisėkuros dokumento versiją. Po to e, vyko konsultavimosi procesas ir žiūrėjom, kaip veikia bendro sprendimo prieimimo procedūra. Taigi čia matote, kiek buvo apskritai pateikta pasiūlymų į ir pagrindinė išvada, kurią galima daryti iš šios skaidrės, matom, kad e, daug labai e, pakeitimų pateikta vykdant reformą, o ne konsultacijų procedūrų metu. Be to, konsultacijų procedūrų metu daug labai dėmesio skel, e, teikta tiesioginių išmokų reglamentui, tokių pakeitimų daugiau negu 62 procentai, o vykdant jau reformą, tai pakeitimų pateikta, e, visiems dokumentams pakeitimų pakeita maždaug vienodai. pakeitimai teikti, analizuoti ne tik pagal kiekvieną reglamentą, bet ir apie tai, kokio pobūdžio tie pakeitimai. Ar e, ataskaitų pakeitimai, ar tiesiogiai pateikti pakeitimai, ar kompromisiniai pakeitimai. Taip pat buvo kai kurie pakeitimai e, pateikti žodžiu per plenarinę sesiją ir komagri daugiausia tokių pakeitimų buvo A pakeitimai, tačiau tik nedaug kompromisinių pakeitimų buvo svarbus ir įtraukti į galutinius teisės aktus. E, čia pateikiam e, bendrą e, skaičių ir apžvelgame visus tris etapus, apie kuriuos aš kalbėjau. Apie 10 procentų visų pakeitimų buvo galiausiai priimti ir įtraukti į galutinius teisės aktus. Tie pakeitimai buvo pateikti tiek konsultacijų procedūrų metu, tiek per e, bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Bet 10, 10 procentų yra maždaug 140 pakeitimų e, konsultacijų metu, bet tie patys 10 procentų jau e, bendro sprendimo prieimimo procedūros metu atitinka 900 pakeitimų. Ir dabar žodį norėčiau uh, suteikti savo kolegai. Taigi, ataskaita, pa, ataskaitoje pateikėme išvadas, padalyjam tą ataskaitą į keturis skyrius, ketvirtam skyriui nurodom, kas vyko parlamente per bendro sprendimo prieimimo procedūrą, penktam skyriui nurodoma institucijų dinamika, šeštame skyriuje aptariam konkrečius klausimus, o septintame pateikiame išvadas. Taigi aš dabar peržiūrėsiu atskirus E, skyrius ir pateiksiu tokią trumpą jų apžvalgą. Taigi pagrindinės problemos, e, klausimai, kuriuos mes nagrinėjome, e, kalbant apie vidinę dinamiką, yra tokie. Visų pirma, komagri sudėtis, pranešėjų vaidmuo, vidinė ir vidinių grupių dinamika, komagri šaltiniai ir apribojimai, komagri įtaka teikiant uh, E, e, pasiūlymus Europos komitetuose ir taip pat nuomonės svarba e, balsuojant komitetuose. Taigi, kaip jau minėjau, aš labai trumpai pateiksiu, pristatysiu šiuos pagrindinius rezultatus. Daug mūsų išvadų yra labai naujos ir novatoriškos nes e, tokias išsames e, išvadas pateikti labai sunku, taigi mes pateikėm tokią trumpą rezumė, bet jeigu jums kils klausimų, kokiu norėsit išsamesnių paaiškinimų, tai prašom klausti diskusijų metu. Taigi komagri vaidmuo buvo labai svarbus e, priimant bendro pobūdžio sprendimus. bendro sprendimo e, priėmimo procedūra, kalbant apie BŽUP, turėjo nedidelės įtakos arba jos pokytis nebuvo e, svarbus, nes e, ir tai nereiškia, kad nauji atstovai norėtų prisijungti prie komiteto ir teikti savo nuomonės. Kitas dalykas tas, kad pranešėjų vaidmuo buvo labai svarbus. Ne visi pritarė apie, dėl to, kad e, dėl pranešėjų vaidmens ir tai, kaip jie turi būti paskirti, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų keturių pranešėjų, vien, kiti kalbėjo apie tai, kad užtenka vieno, kuris atstovautų visai grupiai, taigi čia sutarimo nebuvo, bet antra vertus e, pranešėjų darbas yra labai vertinamas ir jis laikomas labai svarbu. Komagri pasiekė e, sutarimą. Ir pavyko jam surasti sutarimą tarp atskirų politinių frakcijų, ir kadangi darbas vyko sklandžiai, buvo daug lengviau priimti bendrą sprendimą. Mes jau kalbėjom apie darbo padalinimą, apie tai, kiek buvo pateikta e, pakeitimų ir reikėtų pakalbėti ir apie technologinės inovacijas, nes jų dėka tuos pakeitimus teikti yra daug paprasčiau. E, taip pat vertinome ir kitų e, parlamento forumo įtaką. Kai kurie komitetai turėjo, darė įtaką, bet jų įtaka buvo ribota, nors manoma, kad e, iš pradžių buvo manoma, kad jų įtaka tikrai bus svarbesnė. Žinoma, kad Envi aplinkosaugos komitetas ir jo darbas buvo svarbiausias, jo įtaka buvo svarbiausia nuomonės taip pat e, tarp Envi ir Agri išsiskyrė. Kokio, e, kokio masto ta įtaka, kokio masto Agri komiteto e, įtaka darė bendro sprendimo prieimimo procedūrai. Čia matome, kad Europos E, parlamentas siūlė ne tokią ambicingą e, reformą kaip komisija. Bet e, komitetas apžvelgia ir kitus klausimus, ne tik tuos, kuriuos aptarė komisija. Be to parlamento darbas yra emocingesnis, daugiau konsultuojamasi su žmonėmis. Taip pat parlamentas daug kalbėjo apie žalinimo politiką. E, balsuojant susidomėjimas nebuvo didelis plenariniai e, e, sesijoj. Labai svarbu ir tai, ir tai įten svarbu mūsų ateičiai reikia suprasti, kad bendrų sprendimų procedūra reikalauja papildomų išteklių pačiame parlamente. Komagri turi uh, apžvelgti politinius klausimus, ne tiek techninius, nors tie techniniai klausimai taip pat yra svarbus. Daugiau, jeigu būtų buvę daugiau išteklių, kurie galėtų spręstos techninės problemas, tai tikrai pozicija būtų buvusi stipresnė kalbėjom su žmonėmis apie jų ateities perspektyvas ir planus ir tikrai nebuvo išsakytos vienos bendros nuomonės. Kai kurie kalbėjo apie tai, kad reikėtų daugiau išteklių, kiti pasisakė apie tai, kad tų išteklių pakanka. Taip pat buvo e, kvestionuojamas ir svarstomas e, Europos komisijos vaidmuo ir buvo sakoma, kad komisija turi teikti e, techninio pobūdžio sprendimus. Penktame skyriuje aptarėme trilogo dėrybas, pateikėm žmonėms e, e, kelis scenarius ir klausėm e, jų nuomonės, kokiegi yra šio proceso rezultatai ir beveik visi sutiko su tuo, kad bendro sprendimo procedūrai turėtų būti taikomas konvencinis scenarius. Visi dėl to sutarė, mano galva. E, tikrai e, Europos parlamentas yra viena iš, instu, viena iš teisėkuros institucijų, tai labai svarbu. Ir e, parlamentas yra aktyvus e, proceso narys ir aktyvus žaidėjas rengiant teisėkuros dokumentus. Taip pat pastebėjom ir naują darbo kultūrą, kuri dažniausiai sėkminga, bet ne visais atvejais. E, Tikrai reikėtų gerinti komunikaciją tarp institucijų, aiškiau apibrėžti kiekvienos institucijos vaidmenį, aiškiau paaiškinti, kai beveik visi išsakė, kad bendradarbiavimas yra labai svarbus ir tai reikėtų atsižvelgti ir primant sprendimus ateityje, bet to e, bendro sprendimo procedūra paskatino bendrauti ir ne tik su Europos e, Sąjungos institucijomis e, labai didelis vaidmuo yra pilietinės visuomenės, rengiant tokius dokumentus ir e, rengiant tokią politiką buvo leista išsisakyti pilietinės visuomenės atstovams ir kadangi parlamento ištekliai yra riboti, tai daug labai informacijos gauta iš suinteresuotų šalių, jų buvo jų buvo e, klausiama apie šią bendros sprendimų pareimimų procedūrą. Pirmininkaujant e, Airijai pasiekta didelė e, pažanga, tai puikus pavyzdys, kaip bendro sprendimo procedūra veikia sėkmingai ir buvo nurodyta, kad Airijos uh, Pirmininkaujantį Airiją tikrai dėjo visas pastangas, kad institucijos bendradarbiautų, kad užmėgstų asmeninius ir tiesioginius kontaktus ir jau matom, kad tai turėjo naudos. Something... Deleguotojų akto aspektas taip pat yra šis, e, tas aspektas, kurį dar verta ateityje tobulinti ir, pavyzdžiui, derinant ir taikant tą tarp institucinio sutarimo um, metodą. Uh, Yra, kalbant apie e, Europos parlamento įtaką, dar aš jau paminėjau, kad jis įgyjo daugiau naujų galių daryti įtaką. E, ir vis dėlto e, tos, ta, tos papildomos galios leido jam e, pasustiprinti savo potencialą ir jo ekspertų žin, pasitelkti ekspertų žinias, kurio, kurios taip pat darė įtaką, tačiau mažiau įtakos parlamentas darė tose e, pozicijose, tose tam tikrais, tam tikrais klausimais, kuriuose parlamentas turėjo bendradarbiauti ranką rankon su taryba. Ir Europos parlamentui e, E, bendradarbiaujant su taryba, paprastai rezultatai būdavo ir geresni. Manau, kad e, pakeitimų e, analizės pagrindinė išvada yra ta, kad ir Tie pakeitimai, e, kelia, tų pakeitimų kelias, tai yra, jisai, e, tai yra pakeitimų keliavimas iš plenarinės sesijos į e, kitas institucijas ir, jų, ir tų pakeitimų da, įtakos darimas tų institucijų darbo ir galutiniam, galutiniams rezultatams ir dokumentams. Parlamentas darė įtaką ir pačioms dokumentų rengimo procedūroms ir e, ta įtaka buvo nevienoda, tačiau vis dėlto reikia pasakyti, kad remiantis bendro sprendimo prie, e, procedūra e, parlamento įtaka gerokai padidėjo ir mes matome pagal statistiką, jog Europos parlamentas įgyjo daugiau galių, kalbant apie žemės ūkio fondo kaimo plėtrą ir reglamentą ir jo rengimą ir taip pat ir bendros rinkų organizavimo, bendro rinko organizavimo reglamentą. E, kit, antroje vietoje pagal įtakos mastą būtų galima vertinti, e, įvardinti um, tiesioginės išmokas, išmokas trečioje vietoje būtų horizontal, horizontalusis reglamentas. Uh, Ir e, mes buvome susidomėję ir tuo, ir domėjomės tuo, kaip, kaip, tai, kaip tą procesą vertino ir konkretus asmenys, kurie buvo įtraukti į tą bendro sprendimo prieimimo procedūrą, į pakeitimų teikimą. Ir e, mes išanalizavome ir tų pakeitimų e, struktūrą, jų pobūdį ir mūsų išvada yra ta, kad e, e kuo. E, e kuo ilgiau yra vertinami e, E, tai, kuo ilgesnis yra pati, pati, pakeitimų teikimo terminas ir jų analizavimas, tuo sėkmingesnis yra galutinis rezultatas, galutinis e, dokumentas. Nuomonė teikintis komitetai taip pat e, E, darydami įtaką pakeitimų teikimui, galiausiai jų įtaka prisidėdavo prie to, kad tas dokumentas vis dėlto nebūdavo taip sėkmingai priimamas ir sėkmingai rengiamas. Žiūrint į E, parlamento teiktus pakeitimus ir jų e, teikimas sėkmę. Reikia pasakyti, kad Deve komitetas buvo, dirbo šio požiūrį įtin sėkmingai. Ir, e, Galima daryti išvadą, kad visų pakeitimo atveju E, jų e, sėkmės koficijantas padvigubėjo arba 5-6 kartus padidėjo. E, ir <clears throat> tie priimti skiri pakeitimai arba kompromisiniai pakeitimai, kurie buvo patvirtinti, parodo, kokią įtaką mm, BŽP reformai darė pranešėjai Europos parlamento. Na, dabar perduodu žodį kolegai. Šeštajame skyriuje pateikimas išvados dėl atskirų klausimų, dėl reformų tvarkaraščių, štinių ribų nustatymų, žalinimo pasiūlymų, daugmetės finansinės programos e, ir bendros rinko, rinkų organizavimo tvarkos. Tai dabar mes pristatysime trumpą e, video medžiagą dėl daugiametės nacijos programos. Labas rytas, aš esu Pons Matthews, esu Dublino profesorius Airijoje, vertinant e, bendro sprendimo priimimo procedūros poveikį žemės ūkio. Reformai buvo svarbu atsižvelgti į lygiai grečiai vykstančias darybos dėl metės nacinės programos 14-20 metams. Vienoje, vienoje iš išvados dalių aš mm, išvelgiau tris sąsajas tarp šių dėrybų, kurios buvo svarbios bendram rezultatui. Pirmoji sąsaja buvo susijusi su darbo tvarkės nustatymu BŽUP reformos e, srityje. Žemės ūkio komitetas, e, jo pasiūlymas buvo motivuotas iš dalies e, siekiu reaguoti į naujų žemės ūkio politikos ir kaimo plėtros iššūkius, taip pat <clears throat> pritaikyti žemės ūkio biudžetą vykstančiose darybose prie daugiametės finansinės programos. 2013 metais komisijos pasiūlytas žemės ūkio biudžetas buvo įtakotas uh, prognozių susijusių su tuo, kad nuėjo BŽUP daugiau dėmesio skirs aplinkosaugos problemams, nei iki šiol antroji sąsai buvo susijusi su e, dėrybų eiga. Dėrybas buvo iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje parlamentas pareiškė, kad nėra pasirengęs priimti teisės aktų dėl BŽUP reformos, kol nebus patvirtintas biudžetas, todėl iki 2013 metų vasario mėnesio buvo užtestas gautinis daugiametės finansinės programos patvirtinęs, o tai turėjo dvi pasiekmes. Pirmiausiai e, e, buvo siekiama iki 2013 iki airijos pirmininkavimo pabaigos patvirtinti išvadas BŽUP darybose, tačiau e, to padaryti nepavyko, o dėl sitęsusių dėrybų nebuvo patvirtinta BŽUP politika ir atitinkamas jos biudžetas. E, taigi, tai nebuvo naudinga tiems, kurie siekė radikalesnių pokyčių BŽP politikoje. Kai daugiametė finansinė programa buvo patvirtinta 2013 metų <clears throat> pradžioje mm, žalinimui nebuvo skirta tiek daug dėmesio, e, kiek e, buvo siekiama ir e, todėl atskiros ūkininkų grupės, išlaikydamos tuometinį Mm, status quo arba siekdamas išlaikyti turėjo sumažinti savo ambicijas dėl, dėl žalinimo. E, trečia, trečioji sąsaja buvo susijusi tarp darybų e, dėl BŽUP ir ilgametės finansinės programos ir <clears throat> išriškėjo Didžiausios problemos susijusios su bendro sprendimo procedūra. Nors parlamentas galiausiai e, šiek tiek laimėjo per galtinį sustarimą, jo e, bendras vaidmo sumažėjo, nepaisant to, tai, kad parlamentas sugebėjo pasiekti, kad kai kurie pasiūlymai būtų priimti, buvo labai svarbus busimoms daryboms, nepaisant to, reikia pabrėžti, kad Europos parlamento įtaka bendras sprendimo priimimo procedūros darybose tikrai nebus lemiama, ypač tais atvejais, kai taryba atitinkamus sprendimus priims vienbalsiai. <clears throat> Tas pasakytina, pavyzdžiui, apie e, antrojo ramšio mokėjimų paskirstimą. Taip pat parlamentas beveik niekuomet negalėjo pakeisti uh, E, <clears throat> vienbalsio valstybių ir vyriausybių narių sprendimo dėl tiesioginių išmokų paskirstimo. Taigi, <clears throat> jeigu parlamentas nori įtakoti šių išmokų paskirstimą, jis turi e, siekti uh, padaryti atinkamą įtaką dar iki tarybai priimant atinkamus sprendimus. O kita vertus, e, visi su BŽP susiję klausimai turėtų būti atvirai svarstami darybose tarp visų suinteresuotų institucijų. Ačiū. Leiskite tarti dar keletą paskutinių žodžių, e, kad dar galėtumėme padiskutuoti. Taigi, Mes e, atlikome atskirų atvejų e, tyrimus e, tam tikrais konkrečiais specifiniais klausimais ir aš norėčiau iškinti keletą dalykų. Visų pirmiausia, reformų kalendorius, tvarkaraštis, buvo, dėl jo buvo sutariam, sutariami iš esmės tai yra, buvo sutariama, kad jis yra nerealistiškas ir bendro sprendimo prieimimo procedūra negalėjo daryti tinkamos įtakos BŽUP reformos procesui. Taip pat e, e, žemsūkio gryn, žalinimas yra taip pat e, buvo tas kontroversiškas klausimas, kuris, kalbant apie Europos parlamento galimybės daryti kokią nors įtaką. Ir, ir, ir, ir patys, pats požiūris į tai, ar šios diskusijos buvo sėkmingos ar ne, buvo labai skirtingas, įmant interviu iš skirtingų subjektų. Uh, kalbant apie 43 straipsnio trečią dalį, e, tai yra panašus aspektas, kurį minėjo Alan, e, kalbėdama apie dėrybas, jog Europos parlamento pozicija buvo daugiau institucinė pozicija ir e, jisai turės mąstyti apie tai, kaip ateityje galės sustiprinti savo pozicijas. Uh, kalbant apie bendro, bendrą įvertinimą, e, kai kurie mūsų e, klausinėti žmonės sakė, jog e, to bendro sprendimo prieimimo procedūra buvo visai veiksminga bendrai paėmus. Tai yra tikrai gana svarbi išvada ir taip pat mes E, paklau, paprašėme žmonių, iš kurių ėmėme interviu, įvertinti tas, e, tą, duoti tam tikras pažymį tam e, rezultatui galutiniam, tai yra tai, tai parlamento įtakai bendro sprendimo priemumo per procedūrą, tai yra tas, tas vertinimas buvo 4,8 iš bendrų galimų septynių taškų. Parlamentas savo įtaką vertino, ko gero, aiškiausiai, tačiau e, komisijos ir tarybos e, vertinimas parlamento įtakos ir veiklos vertinimas buvo lygiai taip pat aukštas. Ir tai yra taip pat labai svarbus pažymėti faktas. Kai kurie minėjo, kad e, parla, Europos reformų proceso e, demokratiškumas ir, ir, ir atskaitomybė taip pat gerokai padidėjo ir pačios reformos rezultatai bus daug paprasti, jos bus paprasčiau vertinti ateityje, e, turint omenyje, kad visi šie faktoriai buvo tikrai teigiami. Uh, Ir kalbant apie bendro sprendimo prieimimo procedūros e, sėkmingumą ir e, jos pagrindiniai tos sėkmės elementai buvo tai, kad pilietinė visuomenė buvo labiau įtraukta į šį procesą ir gana nebloga darbo atmosfera buvo sukurta tiek pačiose institucijose, tiek ir jų bendradarbiavimo atvejais kai kurie žmonės minėjo, jog um, lyginant su kitais analogiškais procesais tai buvo labai ryškus pokytis. Ir e, taip pat labai dažnai buvo siekiama kompromisu, taip pat buvo minėti vairūs bendri posėdžiai, kurios, e, e, kurios, kurie buvo sėkmingi, tai kadangi tai buvo tri, E, tri, trišaliai po, posėdžiai arba šešėlinių pranešėjų posėdžiai, kuriuose buvo pasiekta tikrai daug. Ir e, galima pasakyti, kad jog e, daugelis iš klausinėtų žmonių labai išryškino e, pranešėjų, šešėlinių pranešėjų vaidmenį, taip pat e, pirmininkavimo, e, tai yra posėdžių pirmininkavimo svarbą. Ir Taip pat buvo e, kaip labai svarbus aspektas vertin, vertinamas e, e, komunikatų rengimas ir ateityje ketin, siekiam, bus siekiama ne tik tai laukti pasyviai komisijos teikiamų pasiūlymų, bet ir patiems imtis kažkokių tai veiksmų, aktyvių veiksmų. Ir be abejo buvo daryta išvada, kad mokomasi, išmokstama besimokant. Ir, ir ir tais atvejais, kuomet e, yra pasiekiamas politinis kompromisas, vis dėlto deleguotiesiems aktams taip pat yra skiriama didelė reikšmė, kadangi jie čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Buvo, čia mes vardiname ir, kit, ir išvardinome, ir, kaip matote, ir kitus e, svarbius veiksnius, tai yra pavyzdžiui, um, e, parlamento e, naujų išteklių e, patvirtinimas mūsų manimų yra labai svarbus ateičiai, kad jūsų darbas būtų sėkmingesnis ir daugelis kitų dalykų, kuriuos mes rekomenduojame. Tai, pabaigoje galėčiau pasakyti, kad mums tas tyrimas buvo tikrai labai įdomus ir e, reikia pripažinti, jog vis dėlto jūs buvote tas pagrindinis subjektas, kuris veikia ir mums buvo tiesiog įdomu jūs stebėti iš šalies ir vertinti tai, ką jūs darote. Aš norėčiau jūs pasveikintis tuo, kad jūs nelikote nepastebėti per šį visą procesą. Tak, tak, bo trudno badać posłów Radę e, Unii Europejskiej. Taip, labai sudėtinga uh, yra nagri, iš, išskirti, ką padaro taryba, ką komisija veikia ir koksgi parlamento vaidmuo. Airijos žemės ūkio ministras yra patyręs parlamentaras ir manau, kad jis būtent ir padėjo užtikrinti darbą e, tarp parlamento ir tarybos, jei pirmininkaujant. Ir kaip visada, mums labai trūksta laiko. Liko vos pusvalandis. Taigi paprašysim kiekvieno parlamentaro pasisakyti vos po keturias minutės. Visų pirma, dėkoju profesoriams už labai įdomų pranešimą. jų analizė ir atliktas darbas tikrai yra stulbinantis ir viskas padaryta taip naujoviškai, inovatyviai, norėčiau apžvelgti keletą punktų ir pateikti keletą pastabų. Šis posėdis yra uždaras ir čia tos diskusijos tokios labiau akademinės lyginant su įprastu komiteto darbu. Taigi mes e, neturim aiškaus finansinio plano, kalbant apie e, reformą. Buvo e, nustatytos tam tikros ribos iki pradedant dėrybas ir žinoma, kad dėrybų metu tai turėjo svarbę įtaką. Dar 99 metais tokios diskusijos buvo pradėtos Taigi tos dėrybos vyko tokioj neaiškiom aplinkybėm, neturint aiškaus pagrindo ir aiškių skaičių. Ir užtat tos dėrybos tokios buvo abejotinos. Ir dėl to ir kilo daug problemų ir nesutarimų kai kuriais aspektais, pavyzdžiui, dėl žalinimo. Mes ne tik klausėm, ar reikia žalinimo politikos ar ne, mes klausėm, ko, kaip tas žalinimas turėtų būti vykdomas. Taip pat klausim, kokią įtaką turės aplinkos apsaugai tas žalinimas ir ką mes aukojame, ar tos uh, E, tos aukos atsipirks, kokią įtaką tai turės ūkininkams. Dėl šio klausimu tikrai mes dirbome, labai glaudžiai ir tebe dirbame. Taigi, nepaisant visų mano jau išvardytų dalykų, labai svarbu yra ge, geri asmeniniai santykiai su komisijos nariais. Ta parodė mūsų patirtis dirbant su prieš tai buvusiu komisaru. Ir nors mes tikrai daug dirbome kartu, bet aš nejaučiau, kad mūsų santykiai būtų tokie labiau asmeninio pobūdžio tai buvo tik grinai darbiniai santykiai. Ir tikrai komisijos nariai ne, nedirbo pakankamai atvirai ir nuoširdžiai. Jeigu tie santykiai būtų buvę geresni, tai ir darbas tikrai būtų veiksmingesnis. E, tarybos ir e, tarybos ir parlamento darbas yra glaudesnis negu tarybos ir komisijos. Ir daugiau sutarimų pasiekėm su taryba, o ne su komisija. Ir tikrai labai keistas dalykas. Mes tikrai turėtume e, laikytis solidariai visos institucijos ir primant e, bendrą sprendimą, tai turi didelės įtakos. Mes turim E, pastebėti savo stipresias puses ir žiūrėti, ką mes, galim to, ką mes patys galim padaryti, susidurdami su kebliom situacijom. Taigi manau, kad e, turėtume geriau prisitaikyti, būsi, būti lankstesni dirbdami su komisijos nariu. Ir jeigu darbas būtų efektyvesnis, tai ir mūsų parlamento įtaka būtų didesnė. Dėkoju už pasisakymą. Ponas George Line. man didelė garbė būti čia ir pasisakyti. Dėkoju kad pakvietėt. Čia prie stalo matau sėdinčius savo bičiulius. Kalbėsiu trumpai. Manau, kad pritarčiau tam, ką minėjo kolega De Castro. Airijai pirmininkaujant santykiai tikrai buvo išskirtiniai tarp tarybos ir parlamento ir iki formalaus trilogo mes jautėme, kad e, komisijos kabinetas apskritai nesidomi parlamento darbo, bet e, šešėliniai pranešėjai dirbo puikiai, nes tikrai vyko daug e, dvišalių, neformalių posėdžių ir susitikimų ir e, dirbant neoficialiai tikrai jaučiama, kuria kryptim tas darbas eina. Ir tikrai e, visi parlamento pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai labai atvirai diskutavo, mes apytikrai jau žinojom, kokie yra jų siekimai, e, ko, ko jie siekia, ką jie ketina nuveikti. Ir tikrai buvo labai malonu jausti, kad jie rodo savo asmeninį e, susidomėjimą šiais klausimais. Viena iš pamokų, kurias turime išmokti, yra ta, kad daugiametė finansinė priemonė yra ta tema, kurią tikrai, dėl kurios turim dėrėtis, e, negalim e, sakyti, kad neturim mandato ir negalim dėrėtis. E, yra sudarytas dėrybo komitetas, mes aptariam, e, su kokiais e, sunkumais galim susidurti, tvirtinam daugiametę finansinę programą ir kokią įtaką tai turės reforma. Pranešėjai nurodė, kad tik komiteto pranešėjai gali pateikti savo nuomonę. Taigi visas e, šias problemas reikia uh, išspręsti dar iki pradedant e, dė, dėrybas su taryba ir komisija. Turim pateikti savo aiškę poziciją dėl daugiametės finansinės priemonės iš anksto. Ir taip pat turim dalyvauti bendro sprendimo prieimimo procedūrai parlamentas tikrai turi padirbėti šioje srityje. Kai perskaičiau pateiktą ataskaitą, buvo kalbama apie ūkininkų įtaką, taikant tam tikr, įgyvendinant tikras politikas ir teikiant pasiūlymus. Žalinimo politika yra tikrai, jūs įvardė žalinimo politiką kaip radikalią, bet aš su jumis nesutinku. E, komisija pateikė tokios pasiūlymus, nurodė ne tik su bioįvairovė susijusias problemas, bet ir su e, aplinkos pokyčiais ir e, spręsdami vienas problemas e, sprendžiam ir aplinkos apsaugos e, problemas ir su žemės ūkio susijusias problemas. Žinoma, kad bio įvairovės problemos ir žemės ūkio problemos jos susijusios. Ir tų trijų priemonių, kurių mes ėmėmės, nebuvo pakankama. Taigi mes manom, kad komisija pateikė patį, buvo sakoma, kad komisija pateikė jau tokį pagrindinį pasiūlymą, visi kiti pateikė tik tai pastabas ir aš su tokia nuomonė nesutinku. Taip pat uždavėt e, klausim dėl e, lyginote Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros reglamentą su kitais reglamentais ir nurodėt, kad šitas reglamentas yra pats e, svarbiausias. Žinoma, ties šitų reglamentų dirbant e, galime būti lankstus, o tiesioginių išmokų reglamentas yra tas, kurį, e, dėl kurio sudėtingiau dėrėtis ar daryti kažkokius pakeitimus. Neturim tiek daug laisvės manevruoti. Ten turim užtikrinti proporcingumo, kontrolės principus ir viskas turi funkcionuoti labai aiškiai ir konkrečiai. Manau, dėl to, manau, tuo galima tai paaiškinti. Dėkuoju. Pan posel Kupula Santos, prašau. Pas Kupula Santos dabar. Ačiū, pan pirmininkė. Noriu pirmiausiai padėkoti už kvietimą kurį man atsintite ir e, už galimybę vėl pabūti jūsų tarpe, tarp kolegų, tarp kurių labai puikiai jaučiausi ir šiandien puikiai jaučiuosi. Ačiū už tą <clears throat> puikiai parengtą pranešimą, pasirinkta tema tikrai labai naudinga ir labai svarbi tai būsimoms diskusijoms. Aš viską perskaitysiu, kiekvieną eilutę ir kiekvieną žodį dar kartą šios, <clears throat> šių išvadų, tačiau manau, kad galime jau dabar visoms nuotatoms pritarti, kalbant apie išvadas ir rekomendacijas, jos vertinės teigiamai, tačiau yra keletas išimčių, jas dabar norėčiau ir paminėti, Vertinant visą procesą, manau, kad Europos parlamentas dabar yra blogesnėje pozicijoje nei prieš tai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, reikia paminėti pranešėjų padėtį. Dalyvaudamas darybose aš taip pat buvau pranešėjęs ir e, turėjau sutikti su tam tikra hierarchija, kurios aukščiausiame laiptelėje stovėjo komisijos narys, o darybų metu aš praktiškai turėjau tapti Europos parlamento kaip atskiro generalinio direktorato komisijos e, generaliniu direktoriumi. Techninių pobūdžių tai buvo labai sudėtinga šią funkciją atlikti. Todėl, manau, ateityje reikia iš šios aplinkybės atsižvelgti ir stengtis padėti pakeisti. Taip pat manau, kad didžiąją dalį darbo šiuose darybose atliko e, komiteto e, sekretariatas, techniniai darbuotojai, o mes turėjome stengtis atsilaikyti prieš tą komisijos ir tarybos buldozerį. Parlamentas dėl to negalėjo taip pinigingai ginti savo pozicijos, nes aš, pavyzdžiui, turėjau prieštarauti savo šalies žemės ūkio ministrui, kuris laikėsi kitokios nuomonės nei aš. Tačiau e, aš, būdamas pranešėjų ar darybininkų, negaliu ginti savo šalies pozicijos, aš e, tose darybose atstovauju Europos parlamentui. Taigi, tyrimo išvadose Aš e, pasigėdau e, dėmesio atkreipimo į Europos parlamento institucinę poziciją, siekiant užtikinti, kad parlamento darybininkai galėtų lygiamis teisėmis dėrėtų, dėrėti su, su komisijos ir tarybos atstovais. Ir tai nėra vien techninio pobūdžio <clears throat> klausimas, kadangi esu dirbęs savo šalia Žemės ūkio ministerijoje buvau jos e, <clears throat> valstybės sekretoriumi, tai manau, kad e, šį klausimą tikrai būtina išspręsti priešingų atveju. Kai kurie darybininkai gali būti įsprausti į kampą ir negali tinkamai atstovauti savo institucijai e, darybose, neturėdami atitinkamų įgaliojimų ir darybinio svorio. Taigi kiekvienas pranešėjas turi turėti galimybę dalyvaudamas darybose susipažinti su visa išsameusia informacija. Ir didžiuodamasis galiu pasakyti, jau anksčiau tą esu minėjęs, tai dar kartą galiu pakartoti, kad man tikrieji šių darybų didvyriai buvo mūsų padėjėjai, mūsų komiteto sekretariato darbuotojai, kurie dėjo visas pastangas, nes padėtis buvo labai sudėtinga, dabar mes turime rezultatus. Europos parlamentas e, atstovavo labai aiškiai pozicijai ir manau, kad darybų metu pasiekti rezultatai tikrai vertintini teigiamai. Dar norėčiau paminėti du aspektus, dėl, su kuriais nesutinku. Tyrimo išvadose parašyta, kad visas procesas baigėsi birželio mėnesį, tai netiesa, viskas baigėsi rūdienį. Europos parlamentas e, pasiekė, kad jo pozicija būtų patvirtinta, nepaisant Airijos vyriausybės propagandos ir kito iš visų pusių patiriamo spaudimo, turiu pasakyti, kad bendravimas tikrai vyko veiksmingai ir e, sprendimai buvo pakeisti, nes e, vėliau, ne tik birželio mėnesį, buvo priimti svarbus sprendimai, kuriuos inicijavo Europos parlamentas, žinoma, derantis su taryba mūsų rankos buvo surištos, mūsų galimybės buvo ribotas, tačiau pirmą kartą įvyko taip, kad <clears throat> žemės ūkio politikos srityje buvo priimti sprendimai, kurie nepatiko iš pradžių tarybai, pavyzdžiui, dėl viršutinių ribų nustatymo. Mes ginčijomės dėl tų ribų, vyko diskusijos Europos parlamente. Ir galiausiai mes susitarėme dėl tų viršutinių ribų. Darybų pradžioje abi institucijos laikėsi skirtingų išeitinių pozicijų, tai dar labiau apsunkino parlamento vaidmenį ir e, šį aspektą taip pat turėtume įsidėmėti ateičiai. Dar vienas aspektas, su kuriuo ne visiškai sutinku, ponė pirmininkė, tvirtinama, kad Europos parlamentas uh, sušvelnino, susilpno nuostatas e, susijusias su žalinimu, tai netiesa, mes siekime, kad žalinimo nuostatos būtų gyvenamos praktiškai, nes komisijos pasiūlymas buvo visiškai nerealistiškas ir jeigu jau mes siekime žalinimo nuostatas įgyventi greitų laikų, tai buvo būtina atsižvelgti į parlamento pasiūlymus, nes pirminis komisijos pasiūlymas būtų visiškai ne įgyvendinamos ir būtų žlugęs nuo pat pradžių. Taigi ačiū, ponė pirmininkė, dar kad noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi būdamas čia tarp jūsų ir labai noriu padėkoti taip pat portugalų kabinos vertėjams. Ponas Dantam dabar kalbės, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmiausiai norėčiau šios labai puikiai parengtos ataskaitos tyrimo išvadų e, bendrą vertinimą pateikti žmogiškų išteklių kontekste. Buvo minėtas Arijos pirmininkavimas, jis buvo tikrai labai e, svarbus. Arijos žemės ūkio ministras labai norėjo pasiekti užsibrėžto tikslo per nustatytą laiką. Taigi palyginti su anksčiau pirmininkavusią šalimi e, buvo beveik visiškai neįmanoma dirbti. BŽUP reformos srityje dar vieną dalyką noriu paminėti e, susijusi su tam tikru atsitiktinumu, sutapimu, e, <clears throat> kad mes, nepaisant to, kad buvome skirtingų šalių atstovai, darybose sugebėjome susitarti, ypač patekę į strateginių pabudžių sudėtingesnę situaciją. Taigi, galbūt laimingo atsitiktinumo dėka, e, dėl to, kad mes visi keturi atstovavome pietų Europos šalims, tai mūsų žemės ūkio vizija buvo panaši. Nepaisant kai kurių skirtumų, kurie įsisprendė balsuojant, uh, Todėl manau, kad ateityje, skiriant pranešėjus, reikia skirti tokią visų pranešėjų komandą, kuris sugebėtų dirbti kartu ir būtų rimta atsvara darybose komisijai ir tarybai. Jau buvo minėta, kolega Luis Kopolas Santos tai paminėjo, aš taip pat noriu labai padėkoti visiems, kurie mums padėjo šiame darbe, pirmiausiai savo padėjėjams. Ir e, komiteto sekretariatui, kurį mes išsunkėme visiškai. Ir e, visi mes galėjome pasinaudoti to paskutiniu šiaudu savo komandą, jeigu tik tokį šiaudą rasdavome tam, kad pasiektume savo tikslų. Ir pasakyti, kad rengiant tokio masto pranešimus labai svarbu suburti tinkamą komandą tam, kad galėtume suformuoti <clears throat> pasiūsti tinkamus dėrybininkus ir ne vien pasitelkti tik tai teisininkų pagalbą, tačiau ir e, kitus padėjėjus, kurie atliktų techninį darbą, e, organizacinį darbą, kalbant apie e, bendrą rinkos organizavimą. Praėjus jau maždaug 18 mėnesių paprimtų sprendimų ir vertinant tai, ką dabar svarstame Žemės ūkio komitete, suprantu du dalykus. Šis pranešimas e, buvo tik tai teksto rinkinys, e, dėl kurio komisija ir jo Zemsų generalinis direktoras visiškai nenorėjo dėrėtis, derantis dėl bežiūpė reformos. Ir e, būtent dėl šių priežasčių mes turime atskirą pranešimą dėl pieno dalinimo mokyklose, dėl vaisių e, dalymo mokyklose nemokamo. Taigi labai svarbu, kad komisija ateityje pasiūlytų dėrėtis dėl iš anksto <clears throat> paruoštų, parengtų temų. O <clears throat> šis pranešimas buvo tik tai teksto rinkinys, o nebuvo suderintas, suderintos jo atskiro dalys, jos atskiros, jo atskiros dalys. Taigi tiek būtų mano asmenių vertinimas susijusiu su šio pranešimu. Ačiū. Labai ačiū. Turime tris kolegas norinčius kalbėti. Noišel, Feron ir Pane Maginės, kiekvienam iš jūsų skirsime po dvi minutės. Prašau, pane Noišil. Ačiū už šią ataskaitą. Aš esu nauja parlamento narė, nebuvau įtraukta į tą jo rinkimo procesą, tačiau labai dėmiai vertinau dėrybų procesą ir e, turiu konkrečių klausimų. Žinoma, mes ne tiek kalbame apie kažkokį turinį, o kalbame apie dėrybų pobūdį ir mūsų įtakos pobūdį. Man būtų įdomu sužinoti, e, Norėčiau šiek tiek paprieštarauti prieš tai kalbėjusiam kolegai, e, kad parlamentas e, nėra kažkokia uždara komanda, tai parlamente yra įvairių nuomonių laikomasi dėl to, kaip turėtų vykti reforma. Ir e, man susidarė įspūdis, kad daugeliu e, Man, man labai įdomu būtų sužinoti, kokia, iš, kuri, kokia politinė grupė ar kažkokia tai e, frakcija turėjo didžiausios įtakos, buvo ryškiausiai matoma teikiant pakeitimus. Ar kokios frakcijos buvo ypatingai galingos to požiūrio, kurios, pavyzdžiui, kurioms visai niekas nepavyko. Uh, Aš save vertinu ir kaip kažkokios tai e, grupės e, dalį ir dėl to man yra įdomu tokie dalykai. Kaip pranešėja, aš taip pat norėčiau sužinoti, jūs e, pabrėžėte, kad jeigu pranešėjo asmenybė turi labai, daro labai didelę įtaką viso parlamento galiai pademonstruoti, tuomet turbūt nebebūtų galima atsitiktinai skirstyti e, tų pranešimų e, rengimo, bet kokiems asmenims reikėtų gerai pasirūpinti ir išsiaiškinti, kas, ką, kas už ką turi būti atsakingas, kadangi tai turi įtakos galutiniam rezultatui. Taigi, du klausimai, kokios partijos ar kokios frakcijos ar, ar politinės grupės buvo ypatingai įtakingos e, šiame procese ir taip pat dėl pranešėjų man yra įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Pons Ferran. Ačiū, pan pirmininkė, tas šis scenarius labai įdomus. Taip jis maždaug šešiems mėnesiams e, nuo naujos kadencijos parlamento veiklos pradžios galiu pasakyti, kad e, e, šį seminarą būtų galima <clears throat> būtų buvę surenkti tiek ir anksčiau, tiek ir vėliau. E, dėl to, kad akivaizdu, jog dabar Europos parlamentas turi pergrupuoti jėgas ir geriau išnaudoti uh, savo turimas politinės galės diskutuojant e, dėl busimos žemės ūkio politikos reformos. Ir manau, kad būtent paprastiems žmonėms reikia e, atiduoti daugiau galios, o parlamentas jiems ir atstovauja. Aš esu neprisijungęs prie frakcijų Europos parlamento narys ir neturėjau galimybės susipažinti su pranešimo nuostatomis. Du kartus bandžiau tą padaryti, tačiau jokios informacijos negavau ir aš e, manau, kad šiandien parlamente visą įtaką yra uzurpavusios kelios grupės ir apie tai reikia diskutuoti. Jeigu ir toliau Europos parlamente e, euroskeptiškai nusiteikusiems deputatams nebus leidžiama susipažinti su svarstamais dokumentais, tai e, parlamentas diskredituos save kaip institucija. Man noriu paklausti, e, koks yra naujo reglamento tikslas, ar e, bandoma reguliuoti tik tai dėl paties reguliavimo, ar bandoma kažkaip užkirsti kelią naujoms krizėms susijusiams su gamybos perviršiumi BŽUP <clears throat> e, laikotarpį nuo 14 iki 20 metų tikrai nėra e, gyvybingas mechanizmas, turintis daug e, savies jame slypinčių grėsmių, taigi nėra galimybės įgyveninant BŽUP E, pasipriešinti įvairių tarpininkų įtakai parduodančių žemės ūkio produktus ir socialiniam dempingui bei dirbtiniam kainų mažinimui nieko nėra e, numatyta jokių priemonių, kaip pažaboti kainų kritimą. Mano vertinimu, ponė pirmininkė, E, manau, kad klausantis tik tai tų sausų ekspertų skaičių e, vieno šio klausimuose, ūkininkams, kuriems dabar sunku sudurti galą su galu, e, lengviau nepasidarys. Netgi jeigu šis tyrimas buvo E, pakankamai įdomus, vis tai man primena diskusijas e, tarp bizantiečių apie seksą ir bežionės tuomet, kai Konstantinopolis buvo greunamas. Have two minutes, but first of all, um, um, in one sense it would have been easy. Viena vertus, e, daug paprasčiau būtų, jeigu samdytume išorės ekspertus, kurie būtų atsakingi už tos procesus. Bet labai dėkoju uh, už pateiktą pranešimą. Bet mokslininkai ir parlamentarai tai skiriasi kaip diena nuo nakties. Ir dėl to turim bendradarbiauti ir tartis e, su visom suinteresuotom šalim. Labai daug darbo padarė mūsų komiteto sekretoriatas. Aš dirbau prie BŽUP nuo pat pradžios ir stebėjau šį procesą nuo pat pro pradžios. Komisija tikrai netinkamai elgesi konsultavimuose proces, procese nuo pat pradžios. Komisija su politikais nedivuska, nediskutavo, nenurodė tinkamu metu ir tinkamu būdu, ką jie turi omenyje. Dėl to buvo labai daug išvaistyta uh, pastangų. Uh, Ir užtat man labai patinka parlamento pirmininko pasisakymai apie tai, kad bendradarbiavimas vyksta labai nesklandžiai. Tos neformalios dėrybos, juk jų nepamatuosi, apie jas ataskaitų nerašysi, bet jos yra labai svarbios. Šiuo metu, e, kalbant apie BŽUP, mes matom, kad e, e, situacija yra labai prasta, juk kalbam apie viešus pinigus viešom reikšmėm ir tai labai e, sunku pamatuoti, kiek čia tų lėšų kam, kam skiriama. E, reikėtų kalbėti apie pokyčius, o mes dabar kalbam apie kažkokį mažinimą, watering down. Man toks, tokia apibrieštis e, atrodo visiškai netinkama. E, šiame komitete mes laikomės požiūrio, kad to, e, reformų, dėl kurių mes darėmės, būtų e, sudėtinga įgyvendinti, nes neturim kažkokios bendros politinės e, poz, pozicijos. Trumpai galėčiau pasakyti, kad tikrai uh, pirmą kartą parlamentas buvo įtrauktas į šitą bendrą darbą ir tai yra tikrai stebuklinga ir išskirtinė situacija. Bet parlamentas anksčiau nebuvo gerbiamas, tikrai komunikacija nevyko tinkamai ir iš to turėtume pasimokyti. Tas darbas e, ir mes tą visą procesą, tie žmonės, kurie iš tiesų dirbo, galim pavadinti košmaru. Ponas Hosling, žinoma, po visko jau galima e, visą tai vertinti. Tai, kad yra stebėtina, kad mes e, tikrai, tai yra beveik stebuklas, kad mes apskritai pasiekime kažkokius tai kompromisu, turint omenyje, kad e, labai neretai komisijos atstovas atmesdavo mūsų pasiūlymus, nes jie būdavo pernelyg drastiški arba atmesdavo dėl to, kad jie pernelyg švelnus. Tad, E, toks e, tas ta mūsų darbo sėkmė e, nebuvo savaime suprantamas dalykas. Reikėjo daug kovoti. Ir kaip pranešėjas, tai yra pranešėjo vaidmuo visame tame procese iš tiesų yra labai reikšmingas. Ir, ir E, taip pat labai svarbu, ar, ar, ar tas pranešėjas yra iš frakcijos, kuri turi daugumą parlamente, ar yra iš mažesnės frakcijos, tai yra tikrai taip, e, labai svarbu galutiniam rezultatui. Ir bendrai paėmus, tai kaip mes elgiamės, tai buvo tikrai gana sėkmingas ir prasmingas kelias, nes parlamentas iš esmės e, demonstravo gana vieningą poziciją dažniausiai. Uh, Tačiau man taip pat e, tai labai svarbus parlamento vaidmens klausimas. Kai kurie jo atstovai sakydavo, sako, e, pavyzdžiui, kad jie yra ūkininkų atstovai ir atstovauja ūkininkų interesams. Aš manau, kad taip kalbant mes e, per nevyk save pribojame, mes turėtume išsilaisvinti kaip komitetas nuo kažkokios priklausomybės tam tikroms visuomenės grupėms. Nes mes turime e, paveikti ir, ir palengti į savo pusę ne vien tik tai atskiras e, e, kažkokias socialinės grupės, bet ir visą visuomenę. Ir dėl to siekiant kompromiso mums reikia jį mokėti ir pademonstruoti visuomeniai. Ir aš esu labai nusivylęs. Pavyzdžiui, bendravome su komisaru Čiolos ir mes pastebėjome, kad nors į mūsų poziciją tarsi atkreipiamas dėmesys, tačiau pa, pats parlamentas dažnai demonstruoja gana neigiamas nuotaikas, pavyzdžiui, pabrėžia, kad vienu ar kitu klausimu laikėsi labai neigiamos pozicijos ar prieštaravo iš principo viskam. Uh, Ir tad jeigu mes nesame vieningi ir vieningai nes, nesilaikome vieningos nuomonės dėl tam tikrų esminių dalykų, kaip mes juos galime teigiamai pristatyti visuomeniai. Kompromisas, bet kokiu atveju yra kompromis, kompromisas, kurio, kurio turi laikytis visi ir nesvarbu, koks jisai bebūtų, gal jisai nėra labai priimtinas visiems, tačiau būtina tą daryti, nes tik tai taip mes galėsime tokį kompromisą apginti prieš visuomenę. Uh, Ir e, priešingų atveju iš karto reikia mm, apskritai atsisakyti bet kokio darbo ir bet kokių kompromisų paieškos. Bet e, mums nuo pat pradžių pradedant bet kokius dėrybų procesus e, reikia tarpusavyje susidėrėti ir suderinti savo pozicijas. Ir tik tada jau imtis kalbėti su komisija ir imti su ją kovoti. Uh, Taigi parlamentas tokiu būdu turėtų į diskusijas eiti kaip aktyvus partneris ir daryti įtaką tam e, dėrybų procesui. Jeszcze oddam panu posłowi Dante. Udzielę sobie głosu dwie minuty, bo też mi się należy. Įsiteikdamas žodį ponui Dantanui dar pats noriu rimtis pakalbėti, tačiau prašau, po Danto. Reforma dar nėra viškai įgyvendinta, nes ne visi deleguoti teisės aktai yra patvirtinti. Aš noriu pateikti pirmininkui pasiūlymą e, pradėti diskusijas pirmininkų suėgoje. <clears throat> Darybininkų komanda e, turėtų ir toliau tęsti savo darbą e, tam, kad kontroliuotų, kaip yra priminėjami deleguoti teisės aktai, kad komisija tęstų dialogą su parlamentu, o tam reikia atitinkamų tarpininkų, taigi ta pranešėjų komanda turėtų e, eiti iki galo ir laukti, kol paskutinis deleguotas teisės aktas bus patvirtintas. Dabar man dvi minutės. Kadangi kartu su jumis dalyvavau šiame procese, aš e, aukštavertinu ir e, pritariu teiginiui, kad trūko bendros vizijos, kad šis pranešimas buvo atskirų pasiūlymų rinkinys ir mes pasigėdome esminės reformos vizijos, kuri būtų buvusi prasminga. Tačiau kitas dalykas, parlamentas pirmą kartą dalyvavo tokiame procese ir nepaisant daugumos parlamento narių išminties ir e, žinių, mums šiek tiek pritrūko e, gebėjimų dėrėtis ir E, mes rėmėmės savo įpročiais ir e, patirtimi sukaupta e, per ankstesnį kadenciją. Komisijos narys mūsų klausė, sutiko, po to darė savo vis tiek. Ir manau, kad čia jam taip pat darė didelę įtaką komisijos pareigūnai. Ir jeigu komisijos nario vakarykštį pasisakymą vertintume, tai jis jau taip pat e, e, jaučiasi, kad yra apdarotas komisijos pareigūnų ir e, labiau prieštarauja mūsų nuomonė. Mes buvo kaltinami, kad žalinimo nuostatas sušvelnino bendra žemės ūkio politika, tačiau taip nėra. Aš e, puikiai suprantu, kad vyko krizė, ES biudžetas buvo mažinamas 40 milijardų, mažinamas BŽP biudžetas ir e, galiausiai taip pat buvo keliamas ir filosofinis klausimas dėl e, tarp vyriausybinio ir bendrijos metodo, kurį labiau pasirinkti, vystant ir priimant politinius sprendimus Taigi mes e, turėjome padaryti nuolaidų BŽUP srityje, siekdami gauti e, arba apskritai apginti tą bendrą žemės ūkio politiką, bent jau kokį nors rezultatą išgauti. Kalbant apie tą konkurencinę kovą e, dėl to, kas bus paskirtas pranešėjų, kokios frakcijos atstovai, prašymą rašys taip, ta konkurencinė kova vyko, tačiau po to bendradarbiavimas vyko pakankamai sklandžiai, visi atsižvelgia į e, kitų nuomonės ir e, ponė Maginės, šešėlinė pranešėja, su manimi skambindavosi, nes rūpėjo naujų šalių e, narių nuomonė. Tarpusavio supratimas egzistavo, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį pranešimo rengimo darbų koordinavimą. Mes turime padaryti tenkimas išvadas, apie tai kalbėjo panas Danta. Mes turėtume stebėti ir toliau, e, kaip yra įgyvendinami teisės aktai, tvirtinami ir e, e reikia vadovautis tuo viso priepiančių požiūrių. Labai dėkoju, kad manęs išklausėte. Veikiausiai taip pat viršijau nustatytą kalbėjimo laiką. Atsiprašau dėl to, jeigu dar kas nors norėtų sureaguoti į išsakytas mintis, tai mielai suteiksiu tokią galimybę. E, Pana Svinenų žodis, aš norėčiau steigti galimybę atilai, atilai atsakyti į užduotus specifinius klausimus, kalbant apie pakeitimo. E, kurios teikia atskiros frakcijos e, patvirtinimo dalį, tai e, žinoma daugiausiai pakeitimų e, buvo patvirtinta tų, kurios teikia Europos liaudės partijos frakcija, po to socialistai ir demokratai. Ponas Vilinas, ačiū už visus komentarus. E, e, Uh, visi komentarai tikrai buvo svarbus, nors ne visi buvo susiję su sąskaita, kai kuri buvo susiję su procesu apskritai. Norėčiau apžvelgti keletą punktų, kurie buvo uh, e, aptarti aptariami keletą kartų, keli kalbėtojai apie tai pasisakė. Taigi, kaip mes reaguojam į tam tikras problemas? pavyzdžiui, dėl žalinimo klausimo, žalinimo politikos. Aš pats peržiūrėjau ataskaitą keletą kartų ir peržiūrėjau status quo ir reformos savokas, kągi tai reiškia. Jeigu, jeigu kažkas nurodo, kad e, reikia gražinti atskirti tiesioginės išmokas. Tai ar tai jau reforma, ar tai status quo. Jeigu manot, kad atskirimas yra tinkamas būdas spręsti problemai, tai tada yra status quo. Ir rinkos dalyviai ir nurodo, kad status quo tai yra tai, ko turėtume siekti. O jeigu e, vykdom Bet antra vertus tą atskirimą galima vertinti ir kaip reformą. Ir kalbant apie žalinimą, taip pat reikėtų kalbėti apie tai. Jūs e, nurodėt ir interviu buvo nurodyta, kad e, žalinimas turėtų vykti uh, praktiškiau, tvariau, jo nebuvo norima atsisakyti, jį norima buvo vykdyti kitokiais būdais. Taigi ir tekste e, žvelgiam į labai konkrečius aspektus. Ir, ir mes savo tekste nurodome, kad parlamentarai pateikė daug išsamesnių pasiūlymų negu kad nurodė komisija. Tai tikrai reikia dar kartelį galbūt peržiūrėti išvadas ir pataisyti. Dėl e, domėjimosi žemės ūkio politika ataskaitoje aiškiai nurodyta, ką mes turime mintį. Mes teigiam, kad viena vertus e, reikia e, įvertinti tam tikrus indikatorius ir parodyti, kaip pasikeitė vaidmuo pasirinkus bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Ir tikrai mes nurodėm, kad e, žmonės norėjo prisijungti, mes tikėjomės, kad žmonės norės prisijungti komitetą, nes gaus daugiau įtakos, bet paaiškėjo, kad taip nebuvo. Ir tokia yra pagrindinė mūsų mintis. E, kalbant apie paskutinį punktą, visko neapžvelgsiu, nes tikrai neturim tam laiko, dėl asmeninių savybių. Žinoma, tos e, asmeninės savybės, asmeniniai ryšiai yra labai svarbus galim klausti, ar 2003 metų reforma būtų buvusi įmanoma be pono Fišle ar, būtų dabar pas, ar būtume pasiekę kitokių rezultatų, jeigu dabar būtų dirbęs Fischleris. Manau, kad visi e, jūs pritarėt tokiai minčiai. Dėl tiesioginių išmokų ūkiams. E, važiavom autobusu į Luksemburgą ir mes visi apie tai disku, <laughs> diskutavom. Ir kilo tada klausimas, ar visi mes turėtume tuo vienu autobusu važiuoti ir važiuojant dėrėtis ir aptarinėti. Čia plačiau tos situacijos nekomentuosiu, patys jūs žinot, kaip ten viskas vyko. of why you analyzed the the amount of farmer interest or the farmer interest. In Kalbant apie ūkininkų interesus ir jų gynimą Europos parlamento e, nariams jiems atstovaujant. <clears throat> tai galima būtų tą patį klausimą užduoti Ir e, svarstant e, BŽUP arba aplinkos politikos reformas aplinkos komitete, taigi e, ten taip pat turbūt reikėtų vertinti, kiek aplinkos komiteto narių yra Grimpys, kitų aplinkosauginių organizacijų nariai, taip kaip čia bandoma vertinti, kiek Žemės ūkio komitete narių pačių yra iš ūkininkų tarpo. Tai aš tikrai nesu tikras, kad šis argumentas yra rimtas svarstant e, ir vertinant komiteto darbą, nes tas pas klausimas kyla, kaip e, jūs turėtumėte vertinti kitų komitetų veiklą, nes tas interesų konfliktas gali būti aptinkamas bet kuriame komitete. Iš tiesų, tai yra labai e, svarbus aspektas, bandant vertinti visus visas interesų sąsajas e, ES institucijų kontekste. Taigi laikas baigti mūsų seminarą. Noriu padėkoti mūsų ekspertams, kurie rengė tyrimo išvadas. Laukiame galutinės versijos, galtinės redakcijos ir, kaip minėjo ponas Kopalsantas, mes ją skaitysime ir padarysime tinkamas išvadas. Ponai Kopalsantas dar žodis, kadangi tai yra paskutinė galimybė man pasisakyti, tai dar per vieną minutę paminėsiu tai, ką pamiršau. Anksčiau pasakyti, manau, kad e, galima būtų išspręsti e, techninių darbuotojų problemą. Čia sūkio komitete nepriimant naujų darbuotojų, jeigu rengiant kiekvieną svarbų pranešimą tam tikram laikotarpiui komisija galėtų deleguoti e, savo darbuotojų tam tikrą dalį, kurie bendradarbiautų rengiant pranešimą su parlamentu tam, kad ta techninė pagalba rengiant didelio masto pranešimus būtų užtikrinta ir būtina užtikrinti, kad parlamentas paskirtų vieną pranešėją tam, kad jo kaip dėrybininko pozicijos būtų prilygintas komisijos ir tarybos atstovams, kad jie galėtų dėrėtis lygiamis e, teisėmis ir mes negalime vienu metu dešimties darbų dirbti. Ir jeigu komisija mums teiktų pagalbą e, techninius aspektus sprendžiant, tai dar labiau sustiprintų parlamento poziciją. Atsiprašau, kad dar turėjau jūsų šiek tiek, jūs šiek tiek sugaišinti. Taip, tai tikrai labai e, vertingas pamastymas rengiantis metų šventėms ir turėsime apie ką pagalvoti, e, kaip dirbti toliau per būsimus penkerius metus. Visiems noriu nuoširdžiai padėkoti už dalyvavimą e, šioje diskusijoje. Manau, kad gautos žinios ir informacija tikrai vertas dėmesio, vertas analizės, tada prie jų grįšime. Dar kartą dėkoju ekspertams, kad dalyvaujate, svečiams noriu padėkoti e, visiems kolegoms, taigi labai ačiū. Bardzo dziękuję tłumaczom. Bardzo dziękuję.